Panas Salato, prašom. Kitos kuza prezidentė. Atsiprašau, gerbiamą pirmininkę. Pone Konberg, galbūt e, kitą kartą e, dar pasisakys apie įkaitų Irake paleidimą greta to pareiškimo, kurį išsakė šiandien. Ačiū, žodis kalbėtojai. Speaker non c'è, eh, quindi devo procedere ad un annuncio. Ponas Sviker, ketina pasakyti, bet jo nėra salėje. O dabar norėčiau pasisakyti dėl 216 straipsnio ketvirtos pastraipos. Galiu Jūs informuoti, kad nėra pateiktas prašymas